kad Marko Kapato, ponia Babicka, Charles Tanok ir ponia Trupel pateikė raštis, raško deklaraciją 86 dėl TDN televizijos transliacijos iš e, Kinijos ir pagal 116 taisyklę e, šis pareiškimas bus perdotas į Utelsat su tų parlamentarų e, pavardėmis, kurie pasirašė tekstą. Dabar prašau pona Kapato e, pasisakyti šią temą. Ačiū pirmininkė. Tų, kurie pritarė šią iniciatyvą vardu, nori padėkoti daugiau negu 440 parlamentarų, kurie pasirašė e, šį pasiūlymą. Mes norime, kad jų telsat atnaujintų transliacijas per e, TDN televiziją. Tai yra labai svarbi teisė, o, o parlamentas pademonstravo, kad ir Sakarovo premijos teikimo atveju, e, kad žmogaus teisų klausimais mes pasisakome už tai, kad Kinijos žmonių teisės būtų apgintos. Labai ačiū. Kitas darbo tvarkės klausimas yra balsavimas pagal suprastintą procedūrą dėl ponios Matijo procedūro e, pranešimo dėl Afganistano skirtuojas lėšų biudžetinė kontrolė. Vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Matau, kad kolegos dar tik sėdasi į savo vietas.